balsuoti nuo rytojaus, kad e, per tą laiką galėtų parengti savo nuomonę šiuo klausimu. Ponės ir ponai. Turite galutinį darbo atverkės projektą, kurį patvirtino pirmininkų suiga lakučio 19 dienos ketvirtadienio posėdėje pagal darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnį kadangi nebuvo gauta prašymų pakeisti šį darbo atverkės galutinį projektą, yra laikoma, kad ši darbo atverkė yra patvirtinta tokiu pavydalu, kokia ji buvo patvirtinta pirmininkų suėgoje. Toliau pagal